So, um, Na kągi, aš siūlyčiau pradėti posėdį. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Dėkoju visiems, kas atėjo šį posėdį. Dar narių nėra labai daug, bet aš nebejoju, kad daugiau kolegų prie mūsų prisijungs šiek tiek vėliau. Na kągi, dabar mes kalbėsime apie Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra. Bandysime išsiaiškinti, koks yra šios agentūros vaidmuo, teikiant paramą universalių paslaugų direktyvoje numatytą viešo interesų informacijos platformai. Aš džiaugiuosi, kad e, pas mus atvyko šios agentūros atstovas. Jums tikriausiai nėra žinoma, kad mes labai dažnai kalbame apie jūsų agentūrą, nes tinklų ir informacinio saugumo agentūros darbas mums labai rūpi. Šioje srityje daug kas keičiasi. Ir Andrėjas, aš ką tik pranešiau pirmingiausiančio Luxemburgo atstovams, kad e, mes ketiname ir toliau labai intensyviai dirbti trišalėse dėrybose. Sekretariato darbuotojas Piteris yra parengęs informacinio pobūdžio pranešimą, bet štai taip jisai atrodo, aš jį rodau tam, kad ir in, klausytojai internetu galėtų taip pat sužinoti apie šį dokumentą. Gal jūs pradėtumėt, o po to nariai galės užduoti jums savo klausimus. Labadiena, ar visi mane girdė? Na kągi, dėkuoju Jums už kvietimą ir už Jūsų įžangą. Šiandien aš kalbėsiu tik tai apie informuotumo didinimą ir informacijos pateikimą piliečiams. Tai yra tik tai dalis mums patikėtų pareigų. Ir jei pažvelgsime į duomenų apsaugos direktyvą į diskusijas, kurios vyksta trišalių dėrybų pagrindų. Suprasite, kad e, kalbame apie labai svarbų darbų barą. 2013 metais buvo paskelbta piliečių informacijos apsaugos e, dokumentas ir dar ne viskas yra gyvendinta, taigi daug kas šiuo metu vyksta. Informacinių technologijų saugumas. Čia Enyza, tai yra mūsų agentūra, turėtų rūpintis ir vyriausybių, ir verslo, ir piliečių informacijos apsauga. Tai jums yra žinoma apie mūsų darbą ir aš pasistengsiu jums papasakoti apie mūsų darbą da, trijose sritise. Pirmiausia, mes gyvendiname įvairius projektus, nagrinėjame verslo modelius, kiekvienais metais gyvendiname nuo 25 iki 30 projektų, skelbiame rekomendacijas. Antroji sritis, tai yra 14 straipsnis, pagal kurį mes gauname e, prašymus iš valstybių narių surinkti mokymus, teikti strateginės konsultacijas. Ir trečiojas rytis, kurioje mes dirbame, tai yra teisėjų, kurios proceso rėmimas. Komisija, taryba ir Europos parlamentas. Štai tokios pagrindinės yra ES institucijos. Ir e, mes stebime, kaip yra gyvendinami e, visi reglamentai ir teisės aktai, tai galiojantis e, informacinių technologijų srityje ir panas Švab puikiai žino, apie ką aš kalbu. Taip pat e, norėčiau dar pasakyti štai ką. Jei pažvelgsime į tai, kaip veikia vyriausybės, pamatysite, e, kad Mes turime ministerijas, tam tikrus tam padalinius ir, kai kalba užeina apie informacinį saugumą, iš karto da, aišku, į ką kreiptis. Versle viskas yra sudėtingiau. Mes galim turėti lobistų organizacijos, asociacijas, tam tikrų sektorių tinklus, tačiau tenai struktūra yra kitokia nei vyriausybių įstaigose. Ir ten yra daug įvairių interesų. O su, kai kalbame apie piliečius, viskas pasidaro dar sudėtingiau. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie vieną iš mūsų svarbiausių iniciatyvų, tai yra Europos kibernetinio saugumo mėnesį. Tas mėnuo yra skirtas tam, kad mes didintume piliečių informuotumą. Dirbame kartu su komisija, su asociacijomis valstybėse narėse, su vyriausybių atstovais ir 2013-2014-2015 metais mes dirbame su visomis 28 valstybėmis narėmis, dabar mes pradėjome bendradarbiauti ir su Šveicarija. Taigi mūsų auditorija yra gan plati. Tai reiškia, kad mes Spalio mėnesį rengėme labai daug renginių valstybėse narėse, juose dalyvauja daugybė įvairiausių veikėjų. Ir čia svarbu mums yra pagalvoti apie tai, kaip galima būtų skleisti informaciją e, ne tik europinių lygmenių, bet ir nacionalinių ir žemesnių lygmenimis. Mes taip pat e, rengiame mokymus tam, kad e, kitų, mėnesių, spalio, mė... kitų metų spalio mėnesį turėtume dar daugiau žmonių, kurie galėtų rengti informacinę kampaniją. Visa mūsų rengima informacija yra skelbiama 28 kalbomis. Bendradarbiavome ir su viešojo sektoriaus, ir su uh, privataus sektoriaus uh, uh mokslininkais, su akademinė bendruomenė. Uh, Taigi turinio rengiame labai daug ir taip užtikriname e, kokybiškos informacijos pateikimą savo ta, e, e, klientams. Ir kalbame ir apie vyriausybės, ir pri, privašio sektoriaus iniciatyvas. Kasgi yra mūsų, kokia yra mūsų auditorija, kas yra galutiniai naudotojai. Tai yra jaunimas, daž, netgi vaikai, galima būtų pasakyti, kartais net 3-4 metų vaikai jau naudojasi iPadų, pavyzdžiui, žaidžia kažkokius žaidimus ir jiems dažnai visiškai nerūpi informacijos apsauga. Uh, Ir įdomu, kad jeigu jūs panagrinėsite tą jaunesnę vartotojų grupę, sužinosite, kad jiems yra žinoma ir apie privatumą, ir apie virusus. Bet jiems dažnai tai visiškai ne, nerūpi, jiems rodo, kad tai visiškai yra nesvarbu. Ir įtikinti 15 metai, pavyzdžiui, kad po dešimties metų tai, kas jis ar jis kelbė internete, gali paveikti jo gyvenimą, nėra lengva. Vakar aš buvau susitikęs su vienos Vokietijos asociacijos atstovais. Ta asociacija paskelbė uh, tyrimą, kuris parodo, kad 60 procentų interneto naudotojų naudojasi uh, e, antivirusinėmis programomis. Viena vertus, tai yra geras skaičius, antra vertus, yra dar nemažai žmonių, kurie visiškai nesinaudoja šiomis programomis. Uh, Ir be abejo, kiekvienam kila klausimas, ką galima būtų padaryti tam, kad apsaugotume savo informaciją, kai jūs, pavyzdžiui, rezervuojate bilietus internetu ar ką nors perkate. Ir yra tam tikra vartotojų grupė, pavyzdžiui, tai yra gerai išsilavinę žmonės, kurie naudojasi įvairiais prietaisais kiekvieną dieną, o yra kita vartotojų grupė, kuri kurią vis dar yra sunku, pažiūrėjau, naudotis elektroninė bankininkystė, tiems vartotojams nėra labai aišku, kaip ši sistema veikia. Taigi yra tam tikrų rimtų skirtumų tarp šių dviejų vartotojų grupių. Taigi kaip galima būtų kreiptis į tas vartotojų grupės. Valstybės narėse mes esame parengę jau tam tikras priemonės, informacinės priemonės tų valstybių narių nacionalinėmis kalbomis. Tai dažnai būna kažkokie ir klausimynai, ir žaidimai, daugybė įvairios informacijos. Šiemet mes rengiame privatumo priemonių rinkinį, kuris yra skirtas paaiškinti žmonėms, kaip galima būtų apsisaugoti naudojant internetą. Ir taip mes gyventiname duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Be to mes norėtume pasiaiškinti, kaip galima būtų naudotis geriau informacijos platformomis, tam, kad galima būtų teikti dar daugiau informacijos žmonėms, kaip galima būtų visą tą informaciją išdėstyti tokioje platformoje. Tai Tiek trumpai apie mūsų darbą, aš galėčiau be abejo pateikti Jums ir daugiau detalių, išsameu apie tai pakalbėti, bet iš esmės mes bandome užtikrinti, kad vyriausybės, įvairios viešosios institucijos bendarbiautų su privataus sektoriaus atstovais. Taip pat mūsų darbas yra susijęs ir su švietimu, su mokymu. Mes galvojame, kaip galima būtų taip pat stiprinti bendradarbiavimą, šviečiant visuomenę ir jums tikriausiai yra žinoma apie bendrą skaitminį, e, bendros skaitminės rinkos iniciatyvą. Ir čia vėlgi galvojame, kaip galima būtų pasinaudoti ją, kad e, didintume piliečių informuotumą. Ir galiausiai svarbiausias klausimas yra štai toks. Tai yra, kaip galima būtų pasiekti tikslinės vartotojų grupės. Aš galiu pateikti Jums pavyzdį, kuris parodys, kad dirbti nėra lengva. Mes valstybės narise gyvendiname daugybę įvairiausių iniciatyvų. Europoje gyvena daugiau nei 500 milijonų žmonių. Ir komisijos narė, būsų komisijos narė, ponia Krus, pradėjo vieną iniciatyvą internete ir kol kas e, tą tinklapį aplankė tik tai tūkstantis žmonių. Jei mes kalbame apie iniciatyvas mokyklose, pavyzdžiui, ten tai irgi skaičiai nėra dideli. Taigi natūraliai kyla klausimas, kaip galima būtų geriau skleisti informaciją, kaip galima būtų ją nukreipti į konkrečius sektorius. Ir be abejo, Mes norime teikti informaciją ir tiem žmonėm, kurie nesinaudoja internetu kiekvieną dieną. Dėkuoju. So dėkuoju, dėkuoju ir mūsų svečiams, kurie pas mus atvyko. Jeigu aš gerai supratau, jūs esate iš Westminsterio bendruomenių rūmų, ar ne? Taip, tai yra Jungtinės karalystės e, e, žemieji parlamento rūmai. Jūs atvykote į bendros rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto posėdį ir mes šiandien bendravome su ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovu. Ši agentūra dirba visoje ES, stiprindama kibernetinį saugumą, kibernetinę apsaugą. Ir Andrės Švab yra mūsų pranešėjas, mes šiuo metu rengime pranešimą dėl šios agentūros veiklos ir aš Andrėjus, Andrėjas ir suteiksiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Helmbrecht, štai kad pas, jūs, pas mus atvyko, papasakojo apie savo darbą. Ir kai žvelgime tokią agentūrą kaip Enisa, suprantame, kad jos funkcijos yra horizontalaus pobūdžio. Jeigu jūs norite klausytis vertimo į anglų kalbą, tai įsijunkite antrąjį kanalą. O jeigu norite klausytis vertimo į kitą kalbą, pasižiūrėkite, koks yra kiekvienos kalbos kanalas. Aš tęsiu tai vokiškai, pasakė ponas Švab. Taip, o aš klausysiu jūsų e, kalbos vertimo į ispanų kalbą, sako pirmininkė. Na kągi. Eniza vaidina labai svarbu horizontalaus pobūdžio vaidmenį nes mes kalbame apie bendros rinkos skaitmeninį matmenį ir čia informacijos apsauga yra nepaprastai svarbi. Aš noriu pateikti Jums kelis klausimus. Įgyvenant universalių paslaugų direktyvą yra sukurta viešo interesų informacijos platforma ir jūs teikiate jai paramą. Sekretariato parengtame dokumente yra parašyta, kad valstybės narės nesinaudoja Enizos paslaugomis. Kodėl taip yra? Kodėl valstybės narės nesinaudojo jūsų turimomis priemonėmis? Pastaruoju metu mes daug kalbėjome apie Enizos veiklą, nes nagrinėjame kibernetinio saugumo direktyvą. Ir šį, jei ši direktyva įsigalios, jeigu ji bus patvirtinta, o čia aš norėčiau optimistiškai vertinti daromą pažangą, mes, tuomet mes turėsime nustatyti standartą, apsaugos standartą, kurio laiky, turės laikytis įmonės. Ir e, tame dokumente yra numatyta viena savo, kad atsparumas. Ir e, aš norėčiau jūsų paklausti, koks tai turėtų būti atsparumo e, standartas? Ar jisai bus takomas tik tai toms įmonėms, kurios tvarko kritinės svarbos duomenys ar tokių duomenų rinkimo ir kaupimo infrastruktūrą? Ir, pažiūrėjau, jeigu tai yra kritinės svarbos e, serveriai, kas jais galės naudotis? Mes žinome, kad stambios JAV bendrovės visą savo atsargas, pažiūrėjau, laiko Europoje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokį standartą jūs numatytumėte tam, kad būtų užtikrintas tas kibernetinis atsparumas Europoje? Dėkoju. Jei kas nors norėtumėt pasisakyti, praneškite mums. Gerai, toliau Evelyn Gebhardt. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti už mums pateiktą informaciją. Labai įdomu ir labai naudinga buvo išgirsti tai, ką Jūs pasakėte. Be abejo, kai mes kalbame apie saugumą, čia yra labai daug ir reikalavimų, ir lūkesčių. Ir tuos lūkesčius užne tik atskiri piliečiai, bet ir mes tikimės tam tikro apsaugos uh, užtikrinimo ir iš bendrovių. Žinome, kad uh, kibernetiniai išpoliai gali pake, pakengti visiems. Uh, Taigi, pagrindinės klausimas, kaip galima būtų užtikrinti tokį saugumą? Kalbėjote apie informacinės kampanijas. Kaipgi galima žmonėms realiai pranešti, pavyzdžiui, apie tą riziką, su kuria jie susiduria internete. Ir jūs jau šiek tiek kalbėjote apie tai. Minėjote, kad ne visiems Europos piliečiams yra žinoma apie tai, kaip jie galėtų apsaugoti savo asmens duomenis, visą kitą informaciją, pažiūrėk, kaip jie galėtų pasirinkti saugesnis aptažodį arba kaip jie galėtų apsaugoti savo kompiuterį, įteikdami įvairias programas. Taigi, kaip galima būtų šviesti interneto vartotojus. Ir kaip galima būtų įtikinti mūsų žmonės, kad tai yra nepaprastai svarbu? Marija Grapinė. Ačiū, pirmininkė. Aš atėjau į šį posėdį todėl, kad norėsiu jumis pabendrauti. Aš norėčiau kad jūs atsakytumėte mano klausimus. Ir e, tie klausimai rūpi piliečiams žmon, e, Rumunijoje. Ir kartu su manim šiandien į šį posėdį atvyko taip pat ir viena studentė iš Rumunijos. Ji beje studijuoja dviejose Rumunijos universitetuose. Jie taip pat bus įdomu išgirsti, jūs, kaip jūs atsakysite mano klausimus. Jūs minėjote jaunesnius vartotojus Jie dažnai naudojasi informacinėmis technologijomis, bet yra kita vartotojų grupė, kuri uh, vengia įvairių prietaisų, būtent dėl to, kad jie nežino, kaip bus tvarkoma, tva, tvarkoma jų turima informacija. Mano klausimas būtų toks, kaip jums atrodo, ar nereikėtų visose valstybėse narėse uh, švietimo programuose numatyti taip pat ir kokį nors kursą, kurio metu jaunimui būtų aiškinama, kaip galima apsisaugoti internete. Tai neturėtų būti tik tai tie, tos pamokos, sakykime, jeigu jos yra mokyklos, neturėtų būti skirtos tik tai tam, kad, kad vaikai žinotų, kaip galima būtų, kaip įsijungti kompiuterį ar kaip įsijungti iPadą. Dirbti su jaunimu reikia pradėti kuo anksčiau, dar prieš jiems įsigijant kokį prietaisą. Antras klausimas, ar jums netrodo, kad vyriausybės turėtų prisimti daugiau atsakomybės už informacijos sklaidą? Kiekviena atsakinga vyriausybė turėtų būti suinteresuota tuo, kad jos piliečiai turėtų kuo daugiau informacijos ir žinotų, kaip visa ši sistema veikia. Ir dar vienas klausimas. Ar jūs turite pakankamą biudžetą? Jūs minėjote, kad jūs bendradarbiaujate su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad jūs rengiate įvairius klausimynus, žaidimus ir taip toliau. Koks yra būtent šiai veiklai skirtas biudžetas? Ir iš anksto jums dėkoju. Na, aš asmeniškai manau, kad technologijos šiandien vystosi kur kas sparčiau, nes mes sugebame suprasti, kaip jos veikia. Tony. I'm a bit relaxed like uh, in Spain. No. Aš šiek tiek pernelik atsipalaidavęs, lyg būčiau Ispanijoje. Gal jūs galėtumėt paaiškinti mums, koks yra valstybių narių bendradarbiavimo lygis šiuo metu, kaip praktiškai bendradarbiauja valstybės narės ir kaip jums atrodo, ar šioje direktyvoje numatytos priemonės iš tikrųjų pagerins bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Jūs jau minėjote, kad Diskusijos dėl šios direktyvos yra labai svarbios, ypač galvojant apie jūsų agentūros ateitį. Ir šioje direktyvoje turėtų būti numatytas labai svarbus vaidmuo skirtas jūsų institucijai. Gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti, kiek svarbu jūs manote būtų užtikrinti, kad valstybės narės keistus informaciją apie kibernetinius išpolius internete. Dėkoju. Kaja Kalas. Gal aš ir tokį kvailą klausimą užduosiu, bet vis tiek užduosiu. Aš perskaičiau tą informacinį pranešimą ir o, įdomu buvo sužinoti, ką jūs darote, tačiau gal galėtumėte paaiškinti, o, koks yra tikslas viso to darbo. Be to, jei aš gerai supratau, ir įmonės gali taip pat e, su jumis bendradarbiauti. Kaip tai vyksta ir iš tikrųjų ir vyriausybės, ir verslas e, keičiasi geriausią praktiką. Ir kaip tai vyksta. Aš dalyvavau viename renginėje, kuriame buvo kalbama apie kibernetinį saugumą. Ir labai įdomu buvo sužinoti, kad uh, silpniausia grandis e, visoje šioje sistemoje yra žmogus. Jūs kalbėjote apie švietimą, kuris be abejo yra labai svarbus. Ir gali atsitikti taip, kad mes turėsime labai gerai surėdytą sistemą, bet e, jei žmonės vis tiek rašys e, žinutės vieni kitiems naudodamėsi poprim ir pieštuku, tai tos sistemos visai ir nereikės. Ir dar vienas klausimas. Kaip ES institucijos dėgia pažangiausią praktiką, ypač užtikrinant saugumą mūsų pastatuose? Nes tame renginėje, kurį aš minėjau, vienas ekspertas mums pasakė, kad kai tik tai jisai ateina į Europos parlamento pastatą, jisai išjungė iš karto visus savo prietaisus dėl to, kad žino, kad e, čia nėra užtikrintas deramas saugumo lygis. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertintumėt ES institucijų e, pastangas užtikrinant internetinį saugumą. Ir norėčiau užduoti klausimą, norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate darbą su kitomis pasaulio šalimis, Bendros skaitminės rinkos strategijoje, kurią aptarinėjome šiandieną su komisija, viena iš temų, kuriai skiriamas dėmesys yra gerinti standartus. Kiek svarbu yra turėti ne tik europinius standartus, bet ir pasaulinius standartus šioje erdvėje, ypač turint omenyje kodavimą, debesiją, debesų saugumą. koks būtų Europos požiūris ir kaip mes bendradarbiaujame šioje srityje su kitomis pasaulio vietomis. Galbūt jūs, Enisa, jūsų ekspertai koordinuojate ir darbą su kitomis pasaulio vietomis tam, kad dirbtumėme iš vien šioje srityje, kiek įmanoma. Ačiū už pasisakymus ir klausimus. Aš pabandysiu atsakyti į visus iškeltus klausimus ir pradžioje pradėsiu nuo pono Švabo klausimo. Jūs klausėte apie viešo intereso informacinę platformą. Net nežinau, ar daug žmonių apie ją žino. Kitas dalykas, net neturime atitinkamų procedūrų, leidžiančių tai padaryti. Tokie baziniai dalykai kaip informacija, procedūros, kaip tai padaryti, koks yra procesas pritaikomas, viso to dar trūksta. Ir taip pat atsakysiu į kitą klausimą dėl biudžeto. Nes jeigu kalbame, kalbame apie sąmonimo kampaniją, mūsų organigramoje yra tik tai 48 pareigūnai, 48 etatai turime kelis dar papildomus etatus. Vienas personalo narys yra atsakingas už informacinę kampaniją. Štai tokia yra mūsų padėtis. O kalbant apie biudžetą, mes, ką mes darome, mes apmokame už dokumentų spausdinimą, išvykas ir panašiai, bet čia yra tos lėšos, kurios skiriamos tam, tai kasdieniai veiklai. Taigi toks yra naudojamos darbo metodas pas mus. Tai yra pasitelkiame tinklus valstybėse narėse kartu su komisija ir kitomis institucijomis. Ir daugeliu atveju gauname lėšų iš įmonių, kurios remia mūsų iniciatyvas. Taigi dauguma biudžeto lėšų skirtų renginiams valstybės narėse įgyvendinta yra ir iš privataus sektoriaus šaltinių. Taigi, kaip ir iš principo, tai yra puiku, kalbant apie viešo ir privataus e, segmentų bendradarbiavimą, tačiau reiktų tikrai daugiau darbuotojų Enisoje, kurie būtų už tai atsakingi, nes kartais tikrai na, su ir nelabai dideliais ištekliais galima pasiekti visai neblogo rezultato. Dabar bandysiu apjungti ten tuos kelis klausimus, nes čia buvo minimi tie patys dalykai keliuose pasisakymuose. Pavyzdžiui, NES direktyvoje, kaip aš ir sakiau, Enisos esmė yra remti įgyvendinimą ir įdėgymą į nacionalinę teisę, kalbėti su pramonės įmonėmis kitais sektoriais. Taigi, kalbant apie standartus. Tai yra labai svarbu, tačiau čia yra vienas bet. Jeigu pažvelgtumėme į informacinių technologijų sektorių, pastaraisiais dešimtmečiais, kas vyko, matome, kad mes ne, ne, negalime konkuruoti su JAF ar Azija daugelies ryčių. Aš apie tai jau buvau užsiminęs, tai reiškia, jeigu norime būti įtakingais standartų prasme, turime dalyvauti standartizavimo organizacijose. Tai reiškia, jeigu nėra jau tų stambių veikėjų, tuomet jie nedalyvauja kuriant standartus. Pavyzdžiui, Nokijos nėra, visas mobilus verslas Microsoftui perduotas, Siemensas irgi mobilus verslas jau jo nebeliko, Siemensas nedalyvauja informacinių technologijų e, darbe, tai jos nedalyvauja, tos bendrovės nedalyvauja kuriant standartus. Tai kaip dalyvauti ir įtakoti standartus, jeigu nėra tų įmonių? E, dirbančių šioje srityje. Tačiau gerai yra tai, kad e, mes e, su Senelek kitomis institucijomis bendradarbiaujame ir mes bandome bent strateginių lygmenių su jais kalbėtis ir konkretus pavyzdys būtų štai koks praeitą savaitę parašų direktyvą patvirtinome, tai mes kartu su valstybėmis narėmis ir komisija bandėme žiūrėti, kaip būtų galima tai dėkti ir kokie standartai čia būtų pritaikomi. Tai reiškia, tose tokiose mažesnėse srityse, kai kalba eina apie konkrečius reglamentus, mes galime kažko pasiekti, tačiau platesnėse srityse to padaryti labai sudėtinga. Kitas klausimas buvo apie duomenų mainus. Kaip žinote, tai yra vienas, viena kliūčių direktyboje. Uh, Ir jeigu pažvelgtumėme iš informacinių technologijų saugumo srities perspektyvos, tai daugeliu atveju vis tiek kalba eina apie nacionalinius interesus. Jeigu pažvelgtumėme į informacinių technologijų saugumą, viskas priklauso nuo valstybės narės, kaip jie vertina iš savo nacionalinės perspektyvos. O jeigu kalbėtumėme apie europinę perspektyvą, tai mes Europoje dar nelabai sugebame keistis visomis tomis jautriomis detalėmis reguliavimo lygmenių. Viskas grindžiama dar pasitikėjimu, kontaktais, žinojimu žmonių, žinojimu tinklo. Ir nėra viskas tiesiog surašyta į reglamentą ir įgyvendinta, nes jeigu yra įdėgiama ši sistema reglamento būdu, tada nėra žinoma, kas, kuo yra keičiamasi, kokie tai yra mainai. Ir aš galiu pateikti kelis pavyzdžius. Yra 13 straipsnis dėl informavimo apie pažeidimus. Tai yra telekomunikacijų paketo dalis ir jau keletą metų mes gauname iš e, reguliuojančių institucijų, iš e, paslaugų teikėjų tokios informacijos. Tada mes kalbame su ministerijomis, su pramonės atstovais apie tai, kokie duomenys yra, kokiais duomeniais, duomenimis yra keičiamasi. Uh, ir kaip ir reglamentą parengėte jūs. Ir visas detalės buvo paliktos įgyvendinimo etapui. Na ir kas atsitiko? Atskaitomybė yra labai ir informacijos gauname labai nedaug. Pavyzdžiui, 100-120 per metus incidentų yra informuojama. Čia kalba eina apie visą Europą, apie visus interneto tiekėjus. Taigi, gerai, kad kažkiek gauname Bet kyla klausimas, kodėl negauname visos informacijos apie tai, kas vyksta visame sektoriuje. Dėl to, kad niekas nesuinteresuotas keistis informaciją, nacionalinio ligmens įmonių informaciją, su vis, keistis informaciją ir pateikti ją visą Europos Sąjungai. Taigi, kitas klausimas, kas daroma su tais duomenimis ir galiausiai vyriausybės irgi priima atitinkamus sprendimus dėl to ir komisija pradeda vertinti tą paketą. Tačiau aš manau, kad kol yra tokia situacija, kai valstybės narės laikosi įsikirtusios į tą informaciją, į tuos savo santykius ir tuos portalus, tada labai sudėtinga tą informaciją keistis. Kitas klausimas dėl duomenų apsaugos. Tiesa, kad vis dar kad turime tai traukti į švietimo programas. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, esi 18 metis ir gauni vairuotojo pažymėjimą, džiaugiesi ir važinėjai. Gali daryti, ką nori, gali to išmokyti, gali išmokyti vaikus, kaip kaip vairuoti automobilį pats, gali duoti automobilį vaikui. Taigi, jeigu esi jaunas, yra taisyklės, aišku, jeigu netinkamai vairuoja, prarandi pažymėjimą, yra kitų priemonių, tačiau informacinių technologijų sektorėje tokių priemonių nėra. Ir aš atsimenu, kai buvau jaunas, uh, į mokyklas ateidavo policija ir pasakodavo, kaip reikia teisyklingai važiuoti dviračiu. O dabar problema yra ta, kad mes jau daug apie tai kalbama, tačiau tai nepatenka į mūsų švietimo programas, nes viskas per sudėtinga, viskas palikta valstybėms narėms ir kai kuriuose valstybėse narėse viskas daroma regionų lygmenių ir panašiai. Taip, į švietimo sistemas tuos dalykus įtraukti reikia, tačiau klausimas, kaip tą padaryti, nes jeigu viskas paliekama laisvanoriškumui, nepatenka tai į mokymo programas. Ir ne visi tėvai, tikrai faktiškai jokie tėvai negali pamokyti vaikų, kaip elgtis su informacinėmis technologijomis. Taip pat vyriausybės turi būti, vyriausybė turi informuoti taip, bet jeigu pažvelgtumėme, kaip kitais atvejais yra pateikiama informacija piliečiams. Matome, kad ir vyriausybinių ar, ar europinių lygmenių yra tokių aktualių temų. Ir informacinių technologijų saugumas, ačiū Dievui, dabar rūpi visiems. Dėl to džiaugiuosi. Tačiau netiek rūpi, kad kiekvienas kancleris, valstybės narės prezidentas, išskyrus ten kelis pavienius atvejus, į savo prioritetų sąrašą įtrauktų informacinių technologijų saugumą, į savo politinę darbo tvarkę įtrauktų tą klausimą. Tikrai ne, ne, ne apie tai pirmiausia yra galvojama. Ir tik tai ragindami galėsime to pasiekti. Kitas klausimas apie bendradarbiavimą, tai yra labai svarbu. Bet mes matome, kad daug ką galima padaryti per mažas iniciatyvas. Žinau iniciatyvų valstybėse narėse, kur pavyzdžiui įtraukiami kiti žmonės, mokami pagyvenę žmonės, kaip tuo naudotis, yra daug iniciatyvų dėl privatumo ir mes keičiamės jo tą informaciją, tą geriausią praktiką, bandome iš vienos kalbos išversti į kitą tokias iniciatyvas ir tokius siūlymus. Buvo įdomus klausimas užduotas ir apie kam skirtas mūsų darbas. Taigi, jeigu kalbėtumėme su vyriausybėmis, e, struktūros yra geros, jeigu pažvelgtumėme į tai, ką daro pramonė, vienas svarbiausių mūsų klientų yra įmonių pareigūnas atsakingas už saugumą. Ir mes turime pavyzdžių, kai buvo atsižvelgta į mūsų rekomendacijas. Pavyzdžiui, debesų kompiuteryje mes keletą metų dirbome šioje srityje, pateikėme pasiūlymus dėl sertifikavimo ir yra debesų, debesijos saugumo alijansas, tokia organizacija, kurie perėmė mūsų rekomendacijas ir yra 35 debesų pas, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai, kurie pritaikė tuo sertifika, sertifikavimo tą sistemą. Taigi yra tokie nusistovėję ryšiai su informacinių technologijų verslu ir taip pat e, tas pasakytina apie keitimas informaciją. Taip pat mes pastaraisiais metais irgi su valstybėmis narėmis atitinkamomis tarnybomis bendraujame yra tam tikras tinklas suburtas, teikia, teikiame ir keičiamės techninę informaciją ir panašiai. Taigi, jeigu pažvelgtumėme į IT saugumą, taip, pirmiausia, reikia to siekti valstybių narių lygmenių, savivaldybių lygmenių. Pavyzdžiui, jeigu palygintumėme tai su Europolu, nusikaltelis yra pagaunamas mieste, bet reikalingas didžiulis bendradarbiavimas ir visos tos sistemos, kas būtų pagautas. Taigi čia tas pats modelis, reikia dirbti su valstybėmis narėmis, agentūromis, vyriausybėmis, kad galiausiai mums pavyktų užtikrinti aukštesnį informacinių technologijų saugumą Europoje. Ir tai reiškia, kad daugeliu atveju pirmiausia valstybės narės arba pramonės įmonės IT sektorius turi į tai įsitraukti. Ir pavyzdžiui, yra tokių incidentų kaip kai buvo žiniasklaidos sektorius susidūrė su saugumo spragomis ir problemomis. Na, žiniasklaida nėra pagrindinis mūsų klientas. Mes dirbame su daugiau su, tokiu, su informacinių technologijų sektoriumi ir matome, kad kartais Europos lygmenių yra sudėtinga pasiekti piliečius. Dabar kalbant apie IT saugumą, mes Enisoje dirbame kartu su IT saugumo bendrovėmis, tos, kurios kuria saugumo priemonės. FCQ, Avira, Amanti, įvairių čia tokių yra kompanijų. Ir telekomunikacijų sektorius kasdien e, tai dirba šioje srityje ir jie turi klientus, kurie savo ruoštų dirba su kitais klientais Tačiau toksai gebėjimų kūrimas užtrunka kurį tai laiką. Ir taip pat turime informacinių technologijų saugumo pareigūną, kartu su atitinkamu generaliniu direktoratu komisijoje dirbame, pagrindinio informacijos saugumo pareigūnų ir panašiai mes bandome irgi užmėgti tokį ryšių tinklą. Ir pabaigai panios Ford klausimas apie pasaulį. Čia sėdėdamas galiu ir pakritikuoti. Pažvelkime, kas įvyko per pastarosius 15 metų, juk netaip seniai visi naudojame internetinius verslo modelius ir mobiliosius telefonus. Ir daugeliu atveju mes kalbame apie stambiosius veikėjus JAV, socialinių tinklų tiekėjus, mažmenininkus, paieškos variklius ir panašiai. Ir įdomu tai, kad Kinija per pastarosius dešimt metų tą padarė Alibaba e, ir birža ir panašiai. Verslo modelis čia yra lygiai toks pat ir mes tą Europoje tikrai pralaimėjome, praradome, taigi turime užduoti savo klausimą, apie ką eina kalba ir jeigu pažvelgtumėme į Enisa, mes susidurėme su šiokiais tokiais sunkumais, ITU yra pasaulinė asociacija, kaip žinote, ir mes jau tokios didelės įtakos joje neturime. Taigi kyla klausimas, kur yra Europa, kur Europos įtakos zona ir ką mes galėtumėme padaryti. Ir labai svarbu, kad Europos Sąjunga ir šis komitetas, kuris vertina iš pramonės perspektyvos, žvelgtų į IT sektoriaus ateitį, kad užtikrintumėme sa savo įtaką pasaulyje šioje srityje. Ačiū. Ar būtų papildomų klausimų? Lambert Panistelroj dar nori užduoti klausimą, ar būtų dar papildomų klausimų? Gal bus toks pozityvesnis pastebėjimas. Taip, labai plati tema ir mes kaip ir kažkiek tų mačų pralaimėjome, bet gal visų rungtinių nepralaimėjome viso čempionato. Niderlanduose žinau, kad 10 tūkstančių tik vakarinėje dalyje yra įmonių dirbančių IT sektorija. O kalbant apie saugumą, kyla klausimas, ar turime pakankamai žmonių, kurie galėtų užtikrinti tą saugumą, juo pasirūpinti. Jūs jau kalbėjote apie švietimo sistemas, mes lankėmės irgi keliuose Europos miestuose, kur yra tos kodavimo savaitės, taip vadinamos, ir bandoma, ko galima greičiau jau pradinėje mokykloje mokyti vaikus apie tai. Tai lyg kažkas ir vyksta, bet neaišku, prie ko tai prives, ką tai išauks ir kiek tai bus įtraukta į švietimo sistemą, į švietimo programas. Taigi, gal galėtumėte pateikti savo nuomonę apie samdymą. Nes jeigu trūksta žmonių, jeigu e, prarandami žmogiškiai ištekliai, tai prarandamas ne tik verslas, bet prarandama kur kas daugiau. E, Wincat iš Connect generalinio direktorato, gal jis irgi turėtų kokiu tai pastabu. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, mes irgi laukiame tolesnių diskusijų apie NIS direktyvą ir manome, kad tai yra labai svarbus teisės aktas, taigi laukiame tolesnių dėrybų tarp Europos parlamento ir tarybos ir tikimės, kad direktyva bus sėkmingai patvirtinta ir perkelta į valstybių narių teisės aktus, kuo galima greičiau. Dabar grįžtant prie diskusijų temos, tai yra universa, universaliųjų paslaugų direktyva ir konkrečiai, kas buvo pasakyta apie platformą ir informacijos tiekimą piliečiams Aš manau, kad tai yra ta priemonė, kurie, kurie nebuvo iš vis naudojamasi. Ir dėja, mums komisijai mes teisinė prasme kažkaip ko padaryti negalim, negalėtumėme, bet direktyva kaip ir suteikia įgaliojimus valstybėms narėms reikalauti visų paslaugų teikėjų, kurie dirba elektroninių komunikacijų srityje. Tai būtų visi telekom operatoriai, visos atitinkamai čioje srityje dirbančios įmonės, kad jos teiktų visiems klientams info, viešo intereso informaciją. Jeigu pažvelgtumėme į straipsnį, kuris yra susijęs su duomenų apsauga, privatumu ir saugumu. Taigi, tam tikrą prasme mes sutarėme, kad informacijos teikimas ir sąmoningumo kompanijos yra brangus dalykas, bet tai yra ta priemonė, kuri numatyta, kuri yra numatyta direktyvoje, kuri dėja kol kas nėra naudojama ir kuri mums valstybėms narėms nieko nekainuoja, nes prievolė yra numatyta būtent paslaugos tiekėjams, kurie ir teikia tokią paslaugą, kad jie per savo kanalus irgi teiktų informaciją piliečiams. Taigi iš principo mes nežin, ne, nesame informuoti apie kurią tai valstybę narę, kuri naudotųsi tą direktyvos nuostatą ir renktų tas sąmonim, sąmoningumo kampanijas. Bet manome, kad čia būtų galima tikrai šią srityje daugiau padirbėti ir taip pat reikia nepamiršti kad yra numatyta elektroninių komunikacijų tinklo, perži e, tinklo peržiūros nuostata. Taigi nereikia, ne, nenoriu žvėgti įvykiams už, už akių, bet apie tai tikrai galime pamastyti, nes kol kas tokia prievalė valstybėms narėms yra numatyta. Būtent valstybės narės, jeigu nori, gali pasinaudoti šią priemonę. Ir kiek, kai, kol kas neturime informacijos apie tai, kad valstybės narės būtų pasinaudojusios tą priemonę. Uh, Tačiau, Euro, kalbant apie europinę perspektyvą, tikrai tai būtų puikia priemonė informuoti piliečius apie pagrindinius klausimus susijusius su privatumu, saugumu. Ir tai būtų galimybė informuoti juos plačiau apie tai. Ar norėtumėt sureaguoti į išsakytas pastabas, ar galbūt būtų kitų narių, kurie norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai aš e, pati noriu pasakyti, kad iš tikrųjų įvairiuose sektoriuose yra labai daug sėkmingų naujų įmonių. Ir praeitą savaitę aš susipažinau su Kimalta kompanijos atstovais. Jie e, gamina mikroschemas ir yra pasaulio lyderiai šitoje srityje. Tai yra tikrai įmonių kurios sėkmingai veikia, pabrėžkime ir tas pozityvius um, pavyzdžius. Nesiginčysiu su tuo, ką ką tik pasakėte. problema ne tame, kad um, mes turime galbūt nedaug didelių įmonių ar progresyvių mažų įmonių, E, problema galbūt yra kvalifikuotų darbuotojų stygiuje. Yra, pavyzdžiui, pora tiksliau, ES lygmenių kyla nemažai problemų. JAV, pavyzdžiui, 300 milijonų gyventojų ir viena bendra valiuta. Jeigu kažkas nori pradėti verslą Silicijos lėnyje, tai jau kitą dieną ta įmonė gali reklamuotis visame angliškai kalbančiame pasaulyje. ES 18, euro zonos valstybių narių 24 kalbos. Mes savo tinklalapį turime ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje, bet įmonėms naujoms tose šalyse sunku įsteigti savo um, filialus, pavyzdžiui, Portugalijoje ar Suomijoje. Pateikti vertimus 24 kalbomis tai tikrai neįmanoma. Dar sunkiau, kai tos įmonės išauga. Galbūt įmanoma. Um, surinkti 20-30 milijonų ir pradėti verslą, bet jeigu reikia 100 milijonų verslui plėsti, tai tada iš tikrųjų tai yra sudėtinga. Ir mes matome, kad nemažai europinių kompanijų superka JAV įmonės. Aš galiu ir sąrašą atsiųsti. Tai galbūt mūsų kvalifikacijos, mūsų tyrimų pro, programos nėra probleminės. Mes turime tų išteklių, bet kalbant apie įmonių augimą, jos daug įmonių negali pasiekti tos kritinės masės, jos yra ankstyvoje stadijoje superkamos JAV įmonių. Ir jeigu galvosime apie JAV ir Kiniją, pavyzdžiui, tai yra dvi visiškai skirtingos sistemos, bet abi sėkmingos informacinių technologijų srityje. Taigi turime mes sėkmingų įmonių, bet neturim augimo. Ir klausimas. Jeigu viskas ateityje visose sektoriuose priklausys nuo informacinių technologijų, tai mes viską pirksime iš tų kelių nedidelių įmonių. Ačiū, ką tik priminėte mums, kodėl mums reikalinga bendra rinka. Ačiū visiems už šią diskusiją, tikiuosi, kad pratesime ir dvišalių pagrindų. Ačiū, kad apsilankėte mūsų komitete. Ir ačiū už jūsų darbą didinant informuotumą apie kilančius pavojus visoje Europoje. Ačiū. Kaip įmanoma greičiau stengsime pradėti koordinatorių posėdį, nebent e, būtų kitų klausimų. Neigu ne, ačiū. Thanks,